Good morning. Good morning, dear colleagues, dear friends. Labas rytas, kolegos. Pradėkime mūsų paskutinį prastinį Libė komiteto posėdį šiame, šioje Europos parlamento kadencijoje. Ir siūlau mm, iš karto tvirtinti darbo tvarkę ir norėčiau jums pranešti štai ką. 13 A. Atsiranda, dabar tokia atsiranda 13 A punktas. Nuo 12 iki 12.30 išklausysime Europos parlamento teisės tarnybos pristatymą dalyvaujant tarybai ir komisijai dėl teisingumo teismo sprendimo dėl duomenų e, saugojimo jei niekas neprieštarauja, šis pakeitimas laikamas patvirtintų. Pirmininko pranešimai paskutinis Libė komiteto posėdis. Šioje kadencijoje noriu padėkoti jums visiems už visą sunku darbą bei bendradarbiavimą. Man tenka apgailestauti dėl to, kad dabar nėra pats tinkamiausias momentas dėkoti ir džiaugtis pasiekimais tų, kurie nedalyvauja šiame paskutinėme Libe komiteto posėdėje. Tačiau turėjau galimybę prie taurės vyno e, paspausti daugeliu rankas vakar. Informuoju Jūs, jog kaip prašė koordinatoriai, komisijos narė Malstrom vakar atsintė laišką dėl e, m, mm, keleivių įrašų duomenų sutarties su Rusija. Rusija nori šią sistemą visapusiškai taikyti tarptautiniams skrydžiams į Europos Sąjungą. Buvo išsakytas susirūpinimas taip pat uh, užduoti klausimai komisijai dėl šių uh, susitarimų teisinio aiškumo. E, Rusija buvo pažadėjusi vienašališkai tokios sistemos neįvedinėti. Tačiau e, vėlgi e, iškilo susirūpinimas dėl tam tikrų ženklų ir mes nusintėme paklausimą komisijai. Komisijos nariai Malstrom pasidalins informaciją, kurią turi su mumis. Tas e, laiškas. All of you. A letter by Cecilia Malmström on the matter of the uh, requests that have been made upon. Dėl e, Rusijos valdžios prašymų e, dėl keleivių lėšų duomenų sistemos ES tą informaciją turite, nebus suomių, maltiečių, kroatų ir estų vert, kalbų vertimų. Kadangi tai yra paskutinis posėdis, tikiuosi, kad, e, taip, tikiuosi taip pat turite ir praėjusio posėdžio protokolą ir galėsime jam pritarti, niekam neprieštaraujant. Yra prierašas dėl Lybe komiteto posėdžio kovo 20 dienos. Ir dabar ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirsdami valstybių narių išorinės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašas. Turime patvirtinti klaidos ištaisimą Gabriel pateikė pranešimą, e, lingvistai ir teisininkai užbaigė darbą dėl, šio, dėl šios klaidos išteisimo. Tai tiek. Toliau penktasis darbo tvarkės punktas asmenų kontrolė prie išorės sienų grindžiama vienašališkų Kroatijos ir Kipro tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamais nacionalinėms teisėms procese per jų teritoriją e, irgi klaidų ištaisimo tvirtinimas. Vasario mėnesio antroje plenarinėje sesijoje parlamentas pritarė e, šiam dokumentui, šiam siūlymui pagal pirmąjį, per pirmąjį svarstymo etapą. Irgi turime ištaisyti svėlusią klaidą, jeigu niekas tam neprieštarauja, laikysime šį siūlymą patvirtintų. Ir dabar prasidės bendros diskusijos pagal 6, 7 ir 8 darbo tvarkės punktus dėl vizų. Dėl reglamento numatančio e, vizų politiką Taip pat dėl komisijos ataskaitos, e, dėl pažangesnės vizų politikos ekonomikos augimo skatinimui. Išklausysime komisijos pristatymą. Komisija teikia ataskaitą apie dabar galiojantį vizų kodeksą. Taip pat teisėkuros pasiūlymą dėl e, vizų kodo kodekso keitimo, jo redaguotos versijos ir taip pat e, turistinės vizos. Išklausysime komisijos atstovą poną Dekoister. Jis yra salėje, tai atrodo, kad taip. Jis kalbės, pristatys šiuos pasiūlymus ir paskui bus galimybė pasisakyti. Well, thank you, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai. Man labai malonu uh, šiandieną čia dalyvauti ir komisijos vardu pristatyti taip vadinamąjį vizų kodekso peržiūros paketą. Komisija šį paketą patvirtino praeitą savaitę, tiksliau tariant, balandžio pirmąją buvo patvirtintas šis paketas. Žinoma, balandžio pirmoji dažniausiai yra susijusi su juokais ir anegdotais. Tačiau šis dokumentas, kurį patvirtino komisija, nėra koks tai anegdotas. Tai yra gilių analizių visuma, bandant įvertinti, kaip valstybės narės įgyvendina vizų kodeksus. Tai yra atitinkamų komisijos tarnybų dokumentas, kur labai detaliai yra pristatomi visi vizų kodekso, visos vizų kodekso nuostatos ir jų gyvendinimas. Išvados yra atspindėtos komunikate. Pažangesnė vizų politika siekiant ekonominio augimo, taip pat yra poveikio vertinimas ir taip pat viešų konsultacijų rezultatai, viešas konsultacijas surengė komisija. Kaip žinote, komisija turėjo pristatyti tokį vizų kodekso įgyvendinimo vertinimą praėjus trejiems metams po to, kaip tas įgyvenimas prasidėjo. Komisija neapsiribojo Tik tai ataskaitos pristatymu tuo pat metu komisija patvirtino du teisėkuros pasiūlymus. Vienas buvo pakoreguoti ir peržiūrėti vizų kodeksą, kitas pasiūlymas yra susijęs su naujų vizų įsteigimu. Tai yra tokių kelionių vizų. Vasario mėnesį buvo šiek tiek rezoliucijoje apie vizų politiką išsakyta kritikos, kad komisija taip greitai pateikė tos du teisėkros pasiūlymus ir buvo siūloma, buvo teigiama, kad komisija pirmiausia turėjo tik tai pristatyti vertinimo ataskaitą, o po to jau surengti politinės diskusijas su kitomis institucijos ir jau, institucijomis ir tada jau patvirtinti teisėkros pasiūlymus. Kalbant apie tai, ponė pirmininkė, aš norėčiau pabrėžti, kad savo komunikate dėl vizų politikos plėtros ir tai, to, kaip tai prisideda prie ekonominio augimo, komisija išryškino eilę problemų, su kuriomis mes susidurėme įgyvendinant vizų kodeksą. Taigi tam, kad diskusijos būtų greitesnės ir kad būtų pakoreguotos ir išspręstos tos problemos, komisija ir nusprendė politinę ataskaitą pateikti kartu su teisėkuros pasiūlymais tai iš tiesų leis greičiau tikėtina patvirtinti naujas priemonės ir surenkti spartesnės diskusijas. Aš jau kalbėjau, kad įgyvendinant vizų kodeksą iškilo sunkumų. Ar jie tokie jau visi dra dramatiški? Ne. Pažvelgus į 13 metų skaičius, matome, kad 17 milijonų, daugiau nei 17 milijonų Šengeno vizos, vizų paraiškų pateikta, lyginant su situacija 2009 metais, tai yra 68,5 procento išaugimas prašymų gauti viz, Šengeno vizą. Manome, kad tai yra sėkmingas rezultatas, tačiau įmanoma daug ką tobulinti, nes 17 milijonų skaičius yra nemažas, tačiau jeigu uh, būtų ir kitų įspūdingų skaičių. Pavyzdžiui, yra įvertinta, kad 6,6 milijono potencialių e, keliautojų negavo Šengeno vizos 13 metais dėl to, kad procedūros yra ilgos, sudėtingos ir brangiai kainuojančios pagal dabartinį vizų režimą. Šie įvertinimai, šie skaičiai reiškia, kad reikia veikti. Kiekvienais metais per daug potencialių turistų negali apsilankyti Europos. Ir tai nėra vien tik tai problema e, mums, bet tapsne, tai didelė problema, kalbant apie ekonominį augimą. Reikia pagalvoti apie tai, kokią naudą tie keliautojai mums galėjo atnešti. Norėčiau pratesti ir pateikti daugiau skaičių. Būtų galima padidinti 60 procentų keliau, keliaujančių skaičių per penkerius metus tai reikštų 113 milijardų eurų, kalbant ir apie apgyvendinimą, transporto paslaugas, pramogas ir pirkinius. Tai būtų 1,3 milijono papildomų darbo vietų šiame sektorėje. Taigi, norint, kad, norint pasinaudoti šia, šiais privalumais, reikalinga kur kas pažangesnė visų politika Europoje mes galėtumėme paspartinti ekonominį augimą ir kurti daugiau darbo vietų, jeigu vizų politika turėtų e- ekonominį matmenį ir galėtų užtikrinti taip pat ir pakankamą saugumą palei sienas. Ir aš norėčiau čia paminėti Gabriel pranešimą, kuris buvo šįryt patvirtintas Libe komitete, kalbant apie vizų sąrašo kriterijus Turime kalbėti apie priekybą ir turizmą ir reikia atsižvelgti į kitus kriterijus ateityje, peržiūrint visus sąrašus. Taigi komisija į šiuos matmenis atsižvelgė įgyven, įvertindama vizų kodekso įgyvendinimą ir svarstydama, kokių patobulinimų reikia. Aš minėjau, kad yra du pasiūlymai, teisėkuros pasiūlymai. Pirmasis yra vizų kodekso peržiūra ir pakeitimai. Vizų kodeksas leido daug ką patobulinti, lyginant su situacija, kuri anksčiau egzistavo pagal tarp vyriausybinės, tarp vyriausybinių pagrindų primų šiandien akį. Tai buvo pirmoji revoliucija, tačiau mes manome, kad reikia dabar siekti antrosios revoliucijos ir iš esmės patobulinti šią sistemą. Akivaizdu, kad daug paraiškų teikėjų mano, kad procedūros yra per ilgos, sudėtingos ir per brangios. Pavyzdžiui, reikia ilgai laukti, kol gaunamas nustatoma data susitikti konsulate, kartais vėluojama išduoti vizą. Taip pat yra sudėtingos taisyklės susijusios su reikalaujamais papildomais dokumentais ir egzistuoja skirtingos praktikos valstybių narių konsulatuose. Taigi komisija mano, kad reiktų patrumpinti paraiškų svarstymo laiką. Pavyzdžiui, vizų paraiškos svarstymas ir sprendimo prieimimas neturėtų trukti ilgiau nei 10 kalendorinių dienų. Pagal dabartinį vizų kodeksą dabar yra 15 dienų laikotarpis numatytas. Taip pat turėtų būti supaprastintos taisyklės dėl papildomų dokumentų pateikimo ir turėtumėme labiau suderinti tų reikalaujamų papildomų dokumentų sąrašą įvairių valstybių narių konsulatuose, atsižvelginti į kiekvieną jurisdikciją. Pasiūlyme taip pat yra aiškiai išdėstyta, kad kai kurios paraiškų teikėjų kategorijos galėtų teikti paraiškas internetu ir taip pat yra numatyti daugiau kategorijų paraiškų teikėjų, kuriems nėra taikomas vizų išdavimo mokestis. Taip pat mes gavome nusiskundimų iš paraiškų teikėjų, kurie negalėjo pateikti paraiškos savo gyvena, gyvenamoje šalyje, nes kompetitingos valstybės narės neturėjo ten konsulatų ar ne, nebuvo atstovaujamos. Tai yra problema, kurią reikia išspręsti ir mes turime pasirūpinti, kad paraiškos teikėjas iš principo visuomet uh, galėtų pateikti savo paraišką toje šalyje, kurioje gyvena ir dėl tos priežasties komisija pasiūlyme numatė privalomą atstovavimą, pagal kurį konsulatai privalo priimti vizos paraišką, jeigu kompetitinga valstybė narė nėra atstovaujama arba jos nėra konsulato toje šalyje. Aš pateiksiu daugiau detalių apie tai. Kai kurie paraiškų teikėjai turi ilgai keliauti į kaiminę šalį, kad ten galėtų pateikti paraišką ir paraišką dėl e, šen, apsilankimo Šengeno zonoje. Ir pirmiausia, jiems reikia paprašyti vizos toje valstybėje, kur yra konsulatas ir kad ten nuvyktų e, ir galėtų po to jau pateikti paraišką dėl Šengeno vizos. Tai yra situacija, kuri tikrai mūsų netenkina. Vienas esminių vizų kodekso peržiūros kertinių asmenų yra, e, akmenų yra skirtumas, kurį nori įvesti komisija, būtent tarp vizų paraiškų teikėjų, kurie nėra žinomi Šengeno konsulatams, jie nėra anksčiau gavę tokių vizų ir pagal dabartinės taisyklės jie ir toliau turi teikti paraiškas, Tačiau dabar šiai kategorijai yra jau taikomi tam tikri palengvinimai, lygnant su dabartinė sistema. Ir taip pat yra kita kategorija, tai yra reguliarūs keliautojai, kurie yra užregistruoti vizų informacijos sistemoje ir kurie turi pozityvų šengeno vizų, pozityvę šengeno vizų istoriją. Taigi mes manome, kad turime priboti valstybių narių savo nuožiūrą pasirinktus įgaliojimus, kalbant apie daugkartinės vizos galiojimo laiko nustatymą ir taip pat pateikėme objektyvus kriterijus ir jeigu jų yra laikomasi ir jeigu anksčiau e, tos mens gautos vizos buvo teisėtos, tuomet daugkartinė įvažiavimo viza turi būti išduota ir turi galioti trejus metus. Jeigu ta viza teisėtai ir teisingai panaudota, kitą kartą tas asmuo galėtų gauti jau penkerių metų daugkartinio įvažiavimo vizą. Tai yra labai svarbus palengvinimas, numatytas komisijos pasiūlyme. Jau šiandien valstybės narės gali išduoti bonefide keleiviams, keliautojams daugkartinės vizas, kurios galioja gan ilgai, iki penkerių metų. Tačiau praktikoje mes matome, kad E, tai pasitaiko labai re, e, retai. Taigi mes manome, kad tai yra labai svarbus patobulinimas, kuris yra numatytas komisijos pasiūlyme. Dar viena tema. Aišku, visų aš nepaminėsiu, nes jų yra per daug komisijos pasiūlyme. Bet dar vienas dalykas yra artimųjų apsilankimas. Tai yra ES piliečių šeimų nariai, kurie nepatenka į 2004 metų direktyvos e, apriepti, kur kalbama apie ES piliečius ir jų šeimos narius. Kai tie šeimos nariai reikalauja vizos, kai jiems reikalinga viza, turi būti numatyti palengvinimai. Tačiau į šią direktyvą ne viskas patenka. Pavyzdžiui, tie šeimos nariai, kurie atvyksta aplankyti ES pilietį, kuris gyvena valstybėje narėje, kurios pilietybę turi. Šiandieną jie negali pasinaudoti tais palengvinimais. Jie, jiems taikomos bendros vizų kodekso taisyklės. Trumpai tariant, tai yra, mano manimu, svarbiausi pakeitimai, kurie yra numatyti vizų per, kodekso peržiūroje. Yra kitų patobulinimų dėl vizų, dėl konsulatų bendradarbiavimo ir jų darbo organizavimo, bet aš šį kartą apie tai nekalbėsiu. Dar trumpai apie turistinė viza. Apie turistinį vizą komisija pa, turi pasiūlymą, tačiau pasiūlymas taikomas ne tik žmonėms, piliečiams, kuriems reikalinga viza trumpam apsilankimui, tačiau ir tie, tų trečių šalių piliečiams, kuriems nėra taikoma, taikomas vizų režimas. Peržiūrėjus vizų kodeksą mes gavome labai daug nusiskundimų <clears throat> dėl to, kad egzistuoja teisinis vakumas ES teisės aktuose tiem žmonėms, kurie nori keliauti Šengeno zonoje daugiau nei 90 dienų ir 180 dienų. Tai yra trumpalaikio apsilankimo Šengenė apibrieštis. Tai yra, pavyzdžiui, menininkai, toks ir disolei kolektyvas. Jie, pavyzdžiui, nori surenkti turą jie nori mėnesį praleisti Vokietijoje, Prancūzijoje, dar mėnesį Belgijoje ir panašiai, tai yra jų turas. Užtrunka pusantrų metų toks to kolektyvo turas. Ir pavyzdžiui, dabar nėra sistemos, nėra teisinio pagrindo leisti jiems surenti tą turą Šengeno zonoje tokiam ilgam laikotarpiu. Ir tikrai yra daug tokių paraiškų, mokslininkų, menininkų, kurie nori sulenkti turą Šengeno zonoje ir daugiau nei 90 dienų, 180 dienų praleisti Šengeno zonoje. Dėl to komisija pateikė, pateikė, parengė antrąjį pasiūlymą kad galėtų sureaguoti į tam tikrų keleivių kategorijų poreikius, nes tai irgi yra labai svarbi ekonominė nauda. Aš manau, ponė pirmininkė, kad su šiais pasiūlymais komisija yra pasirengusi pasiūlyti naują revoliuciją vizų politikoje ir mes tikimės, kad mūsų kad parlamentas irgi pas, pasirinks šį kelią, aišku, inovacijų yra nemažai, mes bandėme čia irgi užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp visų interesų, įskaitant ir tai, kad svarbu užtikrinti tinkamą Šengeno zonos funkcionavimą, nes ekonominė nauda gali rodyti gali pakreipti viską vieną linkmę, tačiau saugumas irgi yra lygiai taip pat svarbu ir jis turi būti užtikrinamas Šengeno zonoje tam, kad ši zona, kuri neturi vidaus sienų, galėtų tinkamai funkcionuoti. Taigi, ponė pirmininkė, trumpai, labai trumpai, toks yra vizų peržiūrėjimo paketas, vizų kodekso peržymio paketas, kuris buvo pristatytas balandžio pirmąją dieną. Mes esame pasirengę surenkti techninius susitikimus, kad galėtumėme kur kas detaliau išaiškinti visus pasiūlymo aspektus ir, aišku, įsivaizduoju, kad tai galės prasidėti tik po parlamento rinkimų. Taigi dėkoju dar kartą uždėmesį, ponė pirmininkė, ir, aišku, esame pasirengę atsakyti į klausimus, kurie galėjo iškilti kolegoms. Ačiū. Uh, uh, akivaizdu, kad Libio komitetui šis uh, komitetas paskirs šešėlinius pranešėjus šitam dokumentų paketui ir čia jau bus naujoje, naujoje kadencijoje po 20, gegužės 25 rinkimų, bet mes galim mm, sutikti galimybę komisijai pasisakyti ir ponas Branks žodis jums. Ačiū, na čia labai trumpai. Turiu tokių, išgirdau įdomių skaičių šitą pasisakymą pradžioje ir jie rodo, kokia bus ekonominė nauda. Palengvinus vizų režimą arba liberalizavus vizų režimą. Aš suprantu, kaip lengva paskaičiuoti, kiek žmonių aplanko ES valstybės narės, bet kaip mes galim paskaičiuoti tos žmonės, kurie ne aplankė, neapsilankė ES valstybių, bese dėl vizų sunkumų, bet jie e, atvyktų, jeigu būtų vizų e, režimas paprastesnis. Na, aš manau, kad jeigu mes sudėsim pirmos du skaičius ir apskaičiuosim juos, tai čia bus e, tokie nelabai dideli skaičiai, bet galbūt aš ne, nesupratau. Dar pastabų? Pana Olmaer. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Pirmininkė, gerbimi kolegos, visų pirma, kai dėl principo, aš manau, kad tai yra pozityvu, jog mes suprantame, sutinkame dėl, sudarėme dėl vieningų taisyklių ir mes norim tokį susitarimą pasiekti. Manau, kad pozityvu ir tai, kad ten, kur egzistuoja problemas, pavyzdžiui, kur yra tokia situacija, kad sakykime, yra kažkokie e, nepalankus terminai ar, ar kažkokie pribojimai, čia reikia daryti pažangą, aišku, kad mes nekalbėtume apie pareigą, konsulatų pareigą atstovauti, vykdyti atstovavimo pareigas, bet mes taip pat turėtume žiūrėti, kad neprimestume įpareigojimų valstybėms narėms ir galbūt išorės veiksmų taryba taip pat reikia galvoti apie uh, užduotis ir kas jas vykdys. Taip pat, manau, pozityvu yra tai, jog mes turim galvoti, kiek ir kaip tie, kurie labai rimtai dirba, pažiūrėjai, tyrėjai, mokslininkai, studentai, uh, verslo atstovai, kuriems reikia vizų ir jie galėtų gauti tokias vizas ilgesniam laikotarpiu ir per supaprastintą procedūrą, bet čia vėlgi problemų tai iškils, nes komisijos vertinimu, priešingai tam, ką dabar kolega sakė, yra vis dėlto e, sudėtingos problemas ir iš valstybių narių aš gaunu įvairios informacijos, aš e, žiūriu, kokie yra jų vertinimai, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsim, kaip vizos yra išduodamos, taip labai laisvai, pavyzdžiui, tarp Prancūzijos ir Italijos pasienyje, tai gali būti kiti sunkumai, jeigu turistinė viza yra išduodama pasienyje. Ir ar ji yra, e, gali galima ją pasinaudoti arba piktnaudžiauti. Ir tikrai kilas rimtų ginčių tarp Prancūzijos ir Italijos, ypač jeigu kalbam apie pabėgėlius ir tai, ką mes matom, matom pri, piknaučiavimą teisę į prieglapstį. Dėl šitų priežasčių tai tikrai labai yra sunkis rytis ir čia nu, kai kuris požiūrė yra naivus. Na, nežinau, čia yra revoliucinga, bet tikrai trūksta pusiausviros. O kad būtų pasiekta tikra pusiausvira, tai reikėtų nustatyti pusiausvirą tarp noro supaprastinti viską, supaprastinti tvarką ir tarp to fakto, kad valstybės narės, beveik visos valstybės narės yra paveikiamos Taigi, jeigu mes atsakysim kai kurių reikalavimų, kai kuriems asmenėms, tai tuomet kyla didelis pavojus ir pavojus didėja, jeigu kalbėsim apie bona fide keliautojus, nes jeigu kalbam apie fizinį buvimą, kad tai nėra iš ankstinė sąlyga, kad nėra iš ankstinės sąlygos kreiptis pačiam asmeniškai, na tai nežinau, ir čia tikrai labai svarbu, kad kažkas atvyktų ir pats paprašytų vizos. Tai čia reikėtų žiūrėti, kaip Interpolas, Europolas reaguosi, tai jeigu pavyzdžiui, nereikalaujama pasų, jeigu kalbam apie bonafide keliautojus ir yra Čia vėlgi aš apie tai labai žiūriu labai kritiškai. Jeigu, pavyzdžiui, terminai visų uždavimą yra sutrumpinami, tos penkių kalendorinių dienų klausimas, tai čia kai kuriuose valstybėse narėse jau sukels problemų per kalėdas, nes e, tiesiog institucijos įstaigos uždarytos per atostogas, jeigu mes kalbam apie tokias šventes, tai galbūt reikėtų pagalvoti apie darbo dienas, o ne kalendorinės dienas. Ir tai labai supaprastins padėtį ir lengviau padės viską išspręsti. O jeigu kalbėsim apie tai, kad nereikia įrodyti finansinių resursų turėjimą, vėlgi kalbam apie bonafide keliautojus, čia vėlgi yra galimybės piknaudžiauti, bet jeigu kalbėsim apie mokslininkus, tyrinėtojus, tai negirdėjau jokių e, skundų apie vizų išdavimą. Bet jeigu pažiūrėsim e, į kažkokias gairės, tai jos turėtų numatyti atitinkamą saugumo lygį, nes mes čia kalbam apie atitinkamis finansinius resursus, kurie turi būti patvirtinti, juos turi patvirtinti e, suinteresuotas šalis O čia, jeigu pažiūrėsim į bankų sektorių, tai panašios taisyklės egzistuoja ir asmo turi pasirašyti deklaraciją, tai ne valstybės narės turėtų įrodyti, kad asmo nenori grįžti arba nenori arba turi atitinkamų finansinių lėšų. Bet minimalus dalykas, ko galima reikalauti, kad konkretus asmo pasirašytų deklaraciją, kad jie keliauja į šalį, kad mm, padėtis nepasikeitė iš esmės. Yra panašios taisyklės bankų sektoriuje visame pasaulyje ir manau, kad kai kurie dalykai, kuriuos komisija skatina, tai teisinė prasme labai kvestionuojami. Jeigu, pažiūrėjau, komisija žiūrėtų į finansinius ryšius tarp atskirų asmenų, tai, as, na, sąžininkai sakant, tai čia kils domino apsaugos problemų, jeigu pasiūlymų bus pritarta. Taigi teisinė prasme reikia laikytis tokio protingo požiūrį. Jeigu kalbėsim apie automatinį vizų išdavimą, e, daugkartinį vizų išdavimą, tai jeigu tai bus taikoma penkiems metams, tai galbūt studentams būtų naudinga. O jeigu žiūrėsim į sudėtingesnės taisyklės, kurias dabar turim, tai reikėtų remtis senesniais dokumentais ir pažiūrėti, ar niekas nepasikeitė. Bet gali būti ir taip, kad valstybės narės turi, turi kreiptis į kitą valstybę narį dokumentų dėl asmens, dėl kuriems kyla bejonių. Dėl domenų apsaugos priežasčių tai taip pat bus problematiška ir yra įrodinėjimo pareiga. Tai problema ne vien tik valstybėms narėms, bet taip pat ir pareiškėjui. Taigi reikia peržiūrėti šitą dokumentų paketą vėl ir labai tiksliai konkrečiai viską apsvarstyti ir pasiekti pusiausvyrą, kuri nesukels didžiulių ginčių tarp valstybių narių. Iš karto tvarką patvirtinus. Taigi, ką reikia padaryti, kaip sakau, reikia nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp galimybės keliauti į šalį, e, taikant protingas taisyklės ir e, reikalavimą, saugumo reikalavimą, kurio valstybės narės nori laikytis. Na, porą e, pastabų dar iš e, kolegų, kurie dalyvavo pastarimuose ir ponas Dikosta norėtų pasisakyti, o galbūt paskui pirmininkaujantį Graikiją. Pone Dikosta, ką jūs galite pasakyti? E- Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie pirmą pasisakymą dėl skaičių, dėl kelionių skaičių, kurios gal, negalėjo įvykti, žmonės neapsilankė Šengino zonoje. Aišku, mes neturim tikslių skaičių, tai yra vertinimai, o tai yra rezultatas tų tyrimų, kurie buvo vykdomi. Ir Digi Enterprise e, e, užsakė tyrimą dėl ekonominio poveikio, visų politikos poveikio ir taip pat visų režimos palengvinimo poveikio ir rezultatas e, šito tyrimo buvo šitie skaičiai, panašus skaičiai buvo pateikti praėjusiais metais po 20 turizmo ministrų sustikimo, kurie taip pat kalbėjo apie visų liberalizavimo politiką ir visų režimo mm, palengvinimą. Ir aš manau, kad Tai, na, nieko neįrodo, nieko nepateikia, bet visi sutiks, kad jeigu asmo turi daugkartinio įvažiavimo vizą, kuri galioja ilgą laiką, tai toks asmuo galėtų iš tikrųjų spontaniškai keliauti į Šengeno zoną, netgi, pavyzdžiui, savaitgalį kelionėms ar panašiai. Ir kelionės, kurios nebus padarytos, jeigu, e, sakykime, nori apsilankyti mieste, e, savaitgalį, tai jis turės perėti visada procedūrą. Tai aišku yra vertinimai, tik vertinimai, bet visiškai aišku, kad daugiau kelionių į Šengeno zoną prisidėtų prie ekonomikos augimo. Antrasis Libė narys iškėlė klausimą, tai yra keletą klausimų ir pastadų, pastabų kurios yra susijusios su labai svarbiais dalykais, pasiūlymai, pakeitimų pasiūlymas, kuriuos siūlė komisija ir apie tai bus tikrai diskutuojama. Aš norėčiau tik pateikti keletą pastabų šiuo etapu. Klausimas dėl valstybių narių um, konsulinių įstaigų um, darbo naštos pasiūlymos, pasiūlymai, kurias patikė komisija, nesiekia palengventi teisėtų keliautojų gyvenimo. Mes taip pat siekime e, pagerinti konsulatų darbą ir konsulatų bendradarbiavimą. Ir aišku, jog kai kurios priemonės, kurias siūlo komisija, kaip pavyzdžiui, e, reguliariai išduoti daugartiniai važiavimo vizas, galiojančią ilgą laiką, tai bus naudinga, e, kalbant apie valstybių narių konsulatų, konsulatų darbo krūvį tai ne vien tik tai pasitarnauja e, pareiškėjo interesams, bet mes pateikime pasiūlymą, kurių elementai tikrai palengvins ir valstybių narių konsulatų darbą. Toliau pastabos dėl to, kad pareiškėjas turi asmeniškai kreiptis, fiziškai kreiptis į konsulatą. Apie tai yra kalbama, tai nu, yra numatoma vizų kodekste, tačiau reikėtų prisiminti ir tai, kad dabar 70 procentų pareiškėjų nekstikreipia mm, į konsulatą asmeniškai į e, pateikti prašymą, bet jie kreipiasi į išorinį paslaugų teikėją. Tai nėra konsula, nėra tiesiog neryšio tarp pareiškėjo ir konsulato, konsulatas priima sprendimą. Tai šia prasme tas asmeninis kreipimasis šis principas e, tikrai turi didelę vertę dabartinėje praktikoje. Bet aišku, ką komisija norėtų išlaikyti pasiūlyme, tai pareiga, prievolė asmeniškai kreiptis į konsulatą pirmą kartą. Kai pareiškės kreipiasi pirmą kartą, tai yra pareiškės, dar nėra užregistravęs, nėra užregistruoti duomenys, biometriniai duomenys, visų informacijos sistema, sistemoje, kai yra tai duomenys užregistruojami, tai tuomet yra įmanoma taikyti lankštesnės taisyklės, apdorojant prašymą išduoti vizą. Taigi, šitas reikalavimas pirmą kartą kreipiantis visos e, egzistuoja toliau, reikia pačiam kreiptis į konsulatą, bet tai atsisakoma pakartotiniam visų išdavimo etape. Toliau e, kalbama apie automatinį daugkartinį važiavimą visų išdavimą, kai yra jos galioja ilgą laiką. Na, aišku, tai nėra absoliučiai automatiška taisyklė. Komisija mano, jog pavyzdžiui, VIS registruotiems asmenims, tai yra, pavyzdžiui, asmenys, kurie gavo dvi vizas per ankstesnius metus ir tinkamai jomis pasinaudojo, tai kai jie kreipiasi dėl tre, trečią kartą, dėl trečios, trečios vizų išdavimo, tai nereikėtų manyti, kad jie e, turi pakankamai lėšų ir jie grįš į savo šalį. Tai jeigu, pavyzdžiui, asmo keliavo du kartus arba dar anksčiau kelis kartus keliavo į Šengeno zoną ir teisėtai naudojosi vizą, tai yra nepasiliko pasibaigus galiojimui, nesukėlė problemų, tai kodėl jis turėtų vėl viską iš naujo įrodyti apie turimas lėšas ir įrodyti, kad jis tikrai grįš į pasibaigus visas galiojom į savo šalį. Na, mes remiamės tuo, kad anksčiau buvo naudojamas į visą teisę. Tai aišku, šita prezumcija nėra E, absoliuti. E, jeigu, pavyzdžiui, įvažiavimo ir išvažiavimo e, spaudai pasirodo, kad asmo pasiliko valstybėje, pasibaigus vizai galioti, tai tokiam asmeniai daugkartinio įvažiavimo viza nebus išduodama. Na, manau, yra daug dalykų, kuriuos reikia apmastyti ir dėl ko pasitarti. Galbūt reikėtų dar vienas progas, bet čia vėlgi aš kalbu apie techninius susitikimus ateityje ir pasiaiškinti, e, koks yra e, komisijos pasiūlymo turinys ir poveikis. Dėkoju. Now. Ačiū, ponė, dėkoju, Ster. Dabar Graikijos pirmininkaujančios taryboje vardu tarybos atstovas. Ačiū, kolegos. Šis komisijos pasiūlymas labai svarbus dėl vizų politikos saugumo, judumo ir ekonominio uh, augimo aspektų. Pirmininkaujanti valstybė rengės iš karto pradėti šio pasiūlymo nagrinėjimą bei diskusijas darbo grupėje. Kita savaitė įvyks dviejų dienų e, posėdis e, balandžio 15-16 dienomis, kur bus svarstama šis pasiūlymas ir per savo pirmininkavimą rengiamės padaryti viską, kad pasiektume kiek įmanoma daugiau pažangos svarstant šį klausimą. Ačiū.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 2014 gruodžio 1 e, Junktinė karalystė prašo išlygos. Išlausy, šiuo klausimą išlausysime teisės tarnybos bei tarybos ir komisijos atstovų. Jūs tikriausiai žinote visą susijusią informaciją. Penkerių metų pereinamasis laikotarpis pagal uh, numa, yra įprastinis dalykas pagal es taisyklės es policijos ir baudžiamosios teisės priemonių srityje. Šio perinamojo laikotarpio pabaigoje, 2014 gruodžio 1 E, e, sutarčių 36 mm, protokolo 10 straipsnis suteikia Junktinė karalystė galimybę vėliausiai iki 2014 gegužės pabaigos apsispręsti, ar taikyti ar netaikyti priemonės policijos ir baudžiamojo teisingumo srityje e, patvirtintas iki 2009 gruodžio pirmos dienos. Todėl e, trečiojo ramščio teisės aktai, kurie, kurie neprimti pagal Lisabono sutartį, nustos galioti Junktinėje karalystėje nuo 2014 gruodžio 1 dienos. 2013 e, m. Liepos 24 dienos raštu Junktinės karalystės nuolatinis atstovas informavo tarybą, kad Junktinė karalystė nusprendė pasinaudoti ką tik pristatytą galimybę ir paprašyti išlygos dėl buvusio trečio ramšio teisės aktų taikymo. Pagal e, sutarčių 36 protokolą Junktinė karalystė gali bet kuriuo laiku po to informuoti tarybą apie savo ketinimą e, pradėti taikyti tuos teisės aktus, kuriems jį paprašė išlygos. E, pagal 36 protokolo 10 straipsnio 5 dalį Junktinė karalystė yra oficialiai pranešusi apie savo ketinimą e, praš, pradėti vėl taikyti 35 e, šios atinkamos teisės priemonės, 5 šengeno teisės priemonės ir 30 ne šengeno priemonių, kad išvengtume teisinio, e, teisinios spragos, jungtinės karalystės siekiai e, at, dėl oficialaus pranešimo apie e, šio 35 priemonių taikymą. E, Junktinė karalystė praneša, kad ji praneša apie ketinimus padėti taikyti šias priemonės 2014 gruodžio 1. Junktinė karalystė taip pat nori už, finalizuoti savo poziciją dėl tų priemonių sąrašo. Iki 2014 birželio mėnesio. Dėrybos tarp Junktinės karalystės delegacijos ir Europos komisijos prasidėjo praėjusį mėnesį. Dėl rinkimų proceso E, parlamentas taip pat turi teisę gauti, gauti visą informaciją šiuo svarbiu klausimu. Ir šiandien Europos parlamento teisės tarnyba pristatys pagrindinės nuostatas e, sutarčių 36 protokolo e, ir taip pat vyks kitimasis nuomonėmis su komisija bei pirmininkaujančia valstybe šiuo svarbiu klausimu. Taigi, kalbame apie teisingumo laisvės e, ir saugumo erdvę. Ir dabar suteiksime žodį ponui Kajolai iš e, Europos parlamento teisės tarnybos, paskui komisijos e, teisingumo, vidaus reikalų dektorato atstovus ir Graikijos atstovo. Prašau, ponė Kajola. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Tačiau, kadangi teisinis, e, teisinė situacija yra sudėtinga, tai šiek tiek užtruks. Išsigaliojus e, Lisabonos sutarčiai 2009 metais galiojančiose sutartise buvo padaryta daug svarbių pakeitimų. Buvo numatytas pereinamasis laikotarpis, numatytas viename iš sutarties protokolų 36 protokole. Jame be kitų nuostatų yra nuostatos dėl pereinamojo laikotarpio teisės aktų. Dėl pandamojo laikotarpio teisės aktams patvirtintams iki 2009 metų e, policijos ir baudžiamojo teisingumo bendradarbiavimo srityje. Šiame protokole taip pat numatomas pereinamasis e, pereinamojų laikotarpio sistema, kuri įsigalioja bendradarbiavimui baudžiamajame teisingume ir policijos srityje. E, taip vadinamame ankstesnėme trečiajame ramstyje. Vis, dėl visų trečiojo ramščio teisės aktų komisijos ir tarybos galios išlieka tokios pat kaip ir iki Lisabono sutarties įsigaliojimo 2009 gruodžio pabaigoje, nebent būtų, buvo padaryti ankstesni pakeitimai. Ir iki to laiko komisijos ir teisingumo teismo galios yra ribojamos, kaip ir anksčiau pagal trečiąjį ramstį te, teismas turės teisę skelbti tik prelin, preliminarius e, sprendimus tuo atveju, jei valstybė narė yra pareiškusi, kad jį paisys teismo jurisdikcijos. Tiesioginių e, veiksmų atveju į teismą galime kreiptis tik dėl tų veiksmų anuliavimo ir kreiptis gali tik konkreti valstybė narbė arba komisija ir tik dėl pamatinių sprendimų. E, nėra galimybės tai, kreiptis į teismą dėl visų trečiojo ramšio teisės aktų. E, pažeidimo atveju komisija, imdamasi priemonių prieš valstybės narės dėl trečiojo ramšio teisės aktų neįgyvendinimo, tokios galimybės neturi. Be to, tiesioginiai, e, tiesioginės paraiškos, kurias gali teikti piliečiai, e, į teikti teismui negalės būti teikiamos iki 2014 gruodžio mėnesio. Ir bus man, jo, jie bus traktuojami taip, tarsi, patvirt, tarsi būtų patvirtinti pagal Lisabonos sutartį, atitinkamai galiojant komisijos ir e, teismo kompetencijoms. Šios taisyklės galioja val, visoms valstybėms narėms, tačiau um, e, egzistuoja specialiosios nuostatos taikomos Danijai, Jungtiniai karalystiai ir Airijai. Visų pirma, kadangi šios šalis dabar šiuo metu arba nedalyvauja Lisabono sutarties e, nuostatų įgyvendinime saugumo erdvėje arba negali dalyvauti, jo, joms galioja specialiusios nuostatos, kuomet mm, atsiranda nauji teisės aktai šiuose srityje. Jeigu jos negali taikyti tų naujų teisės aktų, joms galioja senie, senosios nuostatos iki 2014 gruodžio mėnesio, o kalbant apie komisijos ir teismo galio apribojimą, tai galioja tos pač, ta, ta pati sistema kaip ir mano pristatytoje anksčiau. Ir naujasis režimas pagal Lisabonos sutartį kai kuriais atvejais įsigalioja iki gruodžio mėnesio 2014. Atsižvelgiant į numatytą tvarkaraštį, 36 protokolo 5 straipsnis numato galimybę masiškai jungtinį karalystį netaikyti visų trečiojo ramšio teisės aktų, kurie nebuvo pakeisti po 2009 e, gruodžio 31 arba tų, kurie buvo pakeisti po tos datos ir negalioja jungtiniai karalystiai. Ta išlyga e, jungtinė karalystė gali pasinaudoti iki 2014 gegužės 31 ir apie jos negaliojimą Junktinė karalystė gali pranešti tarybai. Parlamentui nenumatytas e, joks vaidmuo šioje situacijoje. Jei Junktinė karalystė įteiks tokį pranešimą, visi trečiojo ramščio teisės aktai, kurie nebuvo pakeisti po 2009 gruodžio 31 arba tie, kurie buvo pakeisti po tos datos, bet netaikytini jungtiniai karalystiai nustos būti taikomi jungtiniai karalystiai nuo 2014 gruodžio 31-osios. Jungtinė karalystė paprašė e, tokios išlygos 2013 vasarą. Taryba e, kvalifikuotų balsų dauguma, remdamasi komisijos pasiūlymų, išanalizavo reikalingus e, potvarkius, pereinamosius laikotarpius ir Junktinė karalystė nedalyvaus šių sprendimų prieimime. Be to taryba kvalifikuota balsų dauguma, remdamasi komisijos pasiūlymų, taip pat gali priimti sprendimą ir numatyti, kad Junktinė karalystė prisims tiesioginės finansinės reikalingas pasiekmes kurios gali atsirasti dėl jos, atsisak, dėl jos nebedalyvavimo šios, šių teisės aktų gyvendinime. Vėlgi, parlamento vaidmuo šioje procedūroje nenumatytas. Junktinė karalystė gali bet kuriuo momentu po to informuoti tarybą apie savo ketinimą dalyvauti tuose e, teisės aktuose, kurie nustojo galioti jos atžvilgių po uh, sprendimo taikyti e, masinę išlygą. Ir tai numatyta Šengeno protokolo atitinkamuose straipsniuose, taip pat 21 protokole dėl saugumo ir laisvės erdvės. Ir tai reiškia, kad teisės aktų Šengeno erdvės sistemos pagrindu Junktinė karalystė gali apsispręsti dalyvauti atskirose Šengeno priemonėse pagal to protokolo ketvirtąjį straipsnį. Tačiau Junktinė karalystė negali dalyvauti atskirose Šengeno erdvės priemonėse, jeigu ji nepraneša apie sprendimą pradėti taikyti visą Šengeno e, sistemos teisyną. Čia e, taip buvo nuspręsta 2005 teismo sprendime. Taryba vienbalsiai priėmė sprendimą dėl Junktinės karalystės prašymo, tačiau tas sprendimas netaikomas airijai. Parlamentas šioje procedūroje nedalyvauja. Visų trečiojo ramšio teisės akto atveju, kurie nėra šengeno teisiniai aktai, pagal ES sutarties 331 straipsnį, šie teisės aktai galioja automatiškai. Jei komisija nusprendžia, kad sąlygos dalyvavimui tenkinamos ir jungtinės karalystės sugrįžimas į tą erdvę įsigalioja automatiškai arba komisija nustačiusi, kad sąlygos dalyvavimui nėra tenkinamos, ji nustato terminą jungtinį karalystės, iki kurio jų turi imtis visų reikalingų priemonių. Jei po to komisija nus, nus, nusprendžia, kad tos sąlygos nėra to, tenkinamos, taryba, jungtinė karalystė gali tą klausimą iškelti taryboje, kuri kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti, kokias priemonės turi būti taikomos. 331 straipsnio pirmojo dalis bei 16 e, straipsnio trečioji dalis ir 330 straipsnio e, atitinkama dalis tai numato. Atsiprašau dėl tokio techninio pasisakymo, bet šiuose nuostatose numatytas bendrasis kontekstas, kaip Junktinė karalystė galėtų sugrįžti į tas priemonės. Jungtinė karalystė, galėt, Jungtinė karalystė galėtų iškilti kliūčių, e, sugrįžti į tą sistemą dėl politinių priežasčių, tačiau parlamentų galimybė e, išreikšti savo nuomonę tuo klausimu ne, nenumatyta. Šie aspektai reglamentuojami remiantis sutarties bendrosiomis nuostatomis, tais atvejais, kai galioja e, senosios sutarčių nuostatos ir kalbame apie atvejus, kuomet teisės nuostatos galioja visoms valstybėms narėms. Pas, kai kuriais atvejais galima, numatyta galimybė pasitelkti pagilintą bendradarbiavimo procedūrą, tačiau tai yra e, paskutinio poveikio priemonė ir tuo atveju reikia bent devinių valstybių ketinančių bendradarbiauti. Bet kokiu atveju pagal 20 straipsnio ES sutarties 20 straipsnio pirmą dalį tai numatyta. Jungtinės karalystės e, taikoma išlyga saugumo ir teisingumo srityje. Sri taikoma jai paprašius. Pagrindinė, nu, įprastinė taisyklė yra tokia, kad jungtinė karalystė nedalyvauja tų priemonių tvirtinime ir jai jos neturi saistančios galios. Numatyta galimybė jungtinė karalystė apsispręsti taikyti kai kurias priemonės. Pagal Lisabono sutartį jungtinė karalystė turi galimybę pareikalauti netaikymo, ne, galimybės taikyti išlygą visai sričiai pagal 36 protokolą 10 straipsnį. Taip pat reikėtų pažymėti, kad šis išskirtinai sudėtingas teisinis pagrindas yra specialiai taikomas jungtiniai karalystiai, kaip numatyta preambulės protokole. Buvo nuspręsta taikyti kitokį teisinį pagrindą, bent jau Šengeno akį atveju. 19 protokolo 7 straipsnė numatyta, kad vykstant dėryboms dėl naujų valstybių narių įstojimo į ES, Šengeno teisinas ir kitos priemonės bus laikomos teisinų, kurį visos šalis kandidatės privalo uh, taikyti visapusiškai. Stengiausi pristatyti svarbiausią informaciją apie dešimtojo straipsnio taikymą ir susijusias pasiekmes, kalbu apie 36 protokolą ir teisės tarnyba yra pasirengusi jums pateikti daugiau informacijos prireikus. Ačiū. Mrs. Knudsen, for the Commission, please. Pane Knudsen iš komisijos. Ačiū. Dėkoju Jums, pirmininkė, dėkoju Libė komitetui už galimybę pateikti naujausios informacijos apie tai, kaip yra su 36 protokolu dėl perinamųjų priemonių. Čia yra kolegė iš vidaus reikalų generalinio direktorato, nes, aišku, tai yra bendras mūsų klausimas. Taip pat norėčiau padėkoti ir parlamento teisiniai tarnybai už labai išsame teisinio pagrindo peržiūrą. Čia yra 36 protokole du aspektai. Vienas aspektas yra tiesiogiai susijęs su bendrimo laikotarpio pabaiga ir tuo, kokį poveikį turės buvusio trečiojo ramščio teisės akto patvirtinimas. Ir antrasis aspektas yra klausimai susijęs su Junktinės karalystės optautų pagal 1036 protokolo straipsnį. Dabar mes atliekame techninį parengiamąjį darbą. Po dešimtojo straipsnio ir norėčiau trumpai pristatyti situaciją, kai buvo paaiškinta ir numatytas penkerių metų prieinamasis laikotarpis, kuris baigėsi 14 metų lapkričio pabaigoje. Ir tuo metu, konkrečiai gruodžio pirmąją dieną, komisijos įgaliojimai ir teisingumo teismo nuostatos pradės būti taikomos taip vadinamojo trečio ramščio teisinui. Dėl to komisija neseniai perdavė tarybai ir parlamentui komisijos darbinį dokumentą, kuriame trumpai yra išdėstyti buvusio trečiojo straipsnio teisės aktai. Tai yra teisingumo vidaus reikalų klausimai, policijos bendradarbiavimo ir teismų bendradarbiavimo klausimai baudžiamosiose bylose. Iš viso yra 135 dokumentai, mūsų sąrašas skirtas tam, kad valstybėms narėms lengviau būtų surenkti diskusijas, kad diskusijos būtų labiau informuotos apie trečio ramšio teisiną ir kad būtų aiškiau, koks galėtų būti ateityje tikslų sąrašas. Tačiau, kaip minėjau, sąrašas yra preliminarus, tai nėra galutinis sąrašas ir nėra saistantis. Jis gali dar keistis, atsižvelgiant į teisėkuros kuros poslinkius, kokios, pažiūrėjau, jeigu bus patvirtintos, kokios tai priemonės pastaruoju metu. Ir jeigu, pažiūrėjau, yra pakeitimų ir atšaukiami teisės aktai, vėlgi mums reiks pakoreguoti tą sąrašą. Šis sąrašas yra dabar aptariamas su valstybėmis narėmis taryboje, tačiau pirmininkantį valstybę gal daugiau apie tai papasakos. Na, o po tų diskusijų mes tada pateiksime naujausios informacijos ir atnaujinsime tą akį sąrašą, kad jis būtų tikslesnis ir geriau atspindėtų situaciją ir valstybės narės aiškiai žinotų, kaip pasirengti naujoms komisijos ir teisingumo teismo naujiems įgaliojimams, kurie įsigalios po gruodžio pirmosios dienos. Antras aspektas - Junktinės karalystės optinas Buvo paaiškinta, kad Junktinė karalystė pasinaudojo savo įgaliojimais ir pateikė bendrąjį bloko, bendrąjį optautą iš trečiojo ramščio teisės aktų ir numatė galimybę pasirinkti optin variantą dėl 35 priemonių teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Ir dabar mes atliekame, vykdome techninius ir teisinius teisinės diskusijos su Junktinė karalystė dėl nešengeno priemonių ir komisija, aišku, turės priimti čia šio klausimu teisinį sprendimą dėl tų priemonių, kurios bus optino pagrindas ir taip pat mes analizuojame tas priemonės atsižvelgdami į 36 protokolo reikalavimus, kurie išdėstyti 10 straipsnio 5 punkte, kur teksta, tekste teigiama, kad mes turėtumėme su, užtikrinti, kuo galima platesnį Junktinės karalystės dalyvavimą laisvės teisingumo srityje, taip pat užtikrinti praktinį saveikumą ir taip pat e, gerbti jų darnumą. Taigi veiklos, e, operatyvinės veiklos pagrindų mes ir ieškome variantų numatyti optiną. Tas dabar ir vyksta ir man kol kas sudėtinga pateikti daugiau detalių apie esminius dalykus, tačiau aš manau, kad pristačiau trumpai, kokia yra situacija. E, teisinis pagrindas jau buvo paaiškintas, kokia yra komisijos pozicija, koks vyksta techninis ir parengiamasis darbas dėl 36 protokolo ir galbūt aš norėčiau pakviesti vidaus reikalų generalinio direktorato kolegę, jeigu gal jie norėtų kažką pridurti. Ačiū, ponė pirmininkė. Prašau. Sipala vidaus generalinis direktoratas. Kaip e, kolegė iš Teisingumo generalinis direktorato sakė, mes e, bendradarbiaujame abu direktoratai tarpusavyje ir mūsų teisininkai irgi pateikė tam tikrų teisinių ir techninių išvadų, į kurias e, reiks atsižvelgti. Tai yra darbas, kuris yra susijęs su visomis valstybėmis narėmis. Ir antras dalykas tai yra protokolas ir konkrečiai viena valstybė narė Junktinė karalystė. Taigi tai yra mūsų bendras darbas ir mes esame pasirinkę reguliariai informuoti parlamentą apie tai. Ačiū. Ponas Bulgaris. Ačiū, ponė pirmininkė, tai įdomus, kompleksiškas klausimas. Junktinė karalystė pasinaudojo teisę numatytą 36-ame sutarčių protokole. Ta teisė yra gerbiama, jos yra laikomasi. Pirminkantį valstybę atsižvelgia ir sveikina Junktinės karalystės ketinimus prisijungti prie kelių teisingumo vidaus reikalų priemonių nuo 14 metų gruodžio pirmosios dienos. Pagal šį pagrindą pirminkaujantį valstybę įsteigė pirminkaujantys valstybės draugų grupę, kurios tikslas yra peržiūrėti šio ramščio teisės aktus, kurie įsigalios nuo 14 metų gruodžio 1 dienos visoms valstybėms narėms. Pagal šį pagrindą ypatingai aptariamas Junktinės karalystės opt-in pasirinkimas. Ši grupė dirba pagal 36 protokolo 10 straipsnį, kur teigiama, aš cituoju, Europos Sąjungos ir Junktinės karalystės institucijos turi siekti ger, plačiausių įmanomų galimybių bendradarbiauti teisingumo laisvės ir vidaus reikalų srityje. Pirmininkanti valstybė taip pat siekia pasirūpinti, kad būtų užtikrinami praktiniai veiksmai ir darnumas nenukentėtų. Taryba atsakinga už Šengeno priemonės komisija už nešengeno priemonės. Tačiau mes e, dirbame kartu su komisijos tarnybomis, kadangi tie klausimai tarpusavį yra susiję. Pavyzdžiui, yra priemonių, kurie, kurios yra ir šengeno, ir nešengeno priemonės. Ir į tuos klausimus reikia svarstyti bendrai. Tuos klausimus reikia svarstyti bendrai. Ta draugų grupė e, dar turėjo tik tai du susitikimus ir dabar dar sudėtinga būtų daryti išvadas. Kitas susitikimas numatytas pirmadienį ir antradienį primkantį valstybę pasirengusi vėliau dar sugrįžti į šį komitetą ir pristatyti primkančios valstybės draugų grupės darbo rezultatus. Ačiū, ponė Vulgaris, ar būtų e, kolegų norinčių pakomentuoti. Ponas Brons. Taip. Kaip suprantu, viena priemonių kurią panašu pasirinko Junktinės karalystės vyriausybė, yra ES arešto orderis. Aš labai atidžiai, atidžiai išklausiau Europos parlamento teisės reikalų tarnybos atstovo. Ir dabar nebandysiu įsivelti į tą labirintą sąlygų, kurių laikantis Junktinė karalystė galės arba negalės prisijungti prie tos parinktos priemonės. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti čia viešai, kad aš manau, jog sprendimas uh, prisijungti prie ES arešto orderio yra iš esmės klaidingas, nes teismas vykdančioje valstybėje neturi teisės atsakyti ekstradicijos, jeigu trūksta arba nepakankamai yra įrodymų, gali tik tai atsisakyti tik tai procedūros ir proporcingumo pagrindų. Tai nėra tik tai suverenumo klausimas, tai taip pat ir teisingumo klausimas. Ačiū. Ar būtų dar pastabų? Gal dar kas nors nori pasisakyti šiuo jungtinės karalystės klausimu? turint omenyje Lisabono sutartį. Daugiau pastabų nėra. Tuomet komisija ir taryba tas diskusijas gegužės ir birželio mėnesiais, o komitetas turės toliau irgi tęsti darbą, kai bus jau suformuotas naujasis parlamentas. Taigi pereikime dabar prie dešimtojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra Europos prieglopščio sistemos tarnybos biudžeto pirmasis pakeitimas. Keisimės nuomonėmis su šios tarnybos atstovais ir skatinsime Jordanijos dalyvavimą šios, šio biuro darbe, taip pat skatinsime Tuniso ir Maroko dalyvavimą. ESO ir Frontexo veikloje komisija buvo informuota apie ESO biudžeto pakeitimą 2014 metams. Kalba eina apie maždaug milijoną eurų dėl to, kad ad hoc e, išmoka buvo išmokėta komisijos 18 mėnesių projektoje. ESO pateikė visus pamatinius dokumentus ir tai pirmasis ESO įsitraukimas į veiksmus, kurie turi išorės dimenciją. Atsižvelgiant į ESO išorės veiksmų strategiją, kuri buvo patvirtinta 3 metų lapčio mėnesį, taigi mes sveikiname pona Mark Kamilerį, kuris yra iš Europos prieglopščio paramos biuro Norime, kad jis pateiktų daugiau informacijos apie padėtį dėl Jordanijos, Maroko ir Frontexos bei Tuniso bendro projekto. O po pristatymo galėsime padiskutuoti. Taigi, ponia Kamileri, jums žodis. Prašau. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponia pirmininkė kaip e, yra parodyta, nurodyta pagrindų dokumente, tai yra pirmasis e, veiklos aspektas, e, kalbant apie bendrą prieglapščio sistemą Europos Sąjungoje ir kalbant apie priemonę, tai yra Europos kaiminystės partnerystės priemonė. Ir 2012 metų pabaigoje DEFCO parengė biudžetą 3,7 milijonų, skatinant tai trečiasias šalis, kad jos dalyvautų ES agentūrų veikloje. Ir ES išreiškė susidomėjimą ir pateikė projektą pasiūlymą, kuris, kuriam buvo pritarta. Ir tai yra bendras projektas su Frontex ir bet tačiau prieškėjas yra EASO ir kai kuri veikla bus perkelta į Frontex. Tai buvo padaryta tam, kad būtų palengvinta e, sutartiniai įsipareigojimai jų vykdymas. E, naudos gavėjai tai yra trys šalis, kaip minėjote, Jordanija, Marokas ir Tunisas ir jos e, yra skirtingos siekime skatinti turistą ir Maroką dalyvauti ESO veikloje, o mm, Jordanija tiesiog dalyvauja ESO veikloje. Sprendimas pradėti dirbti su šituo mišalimis iškyla po to, kai šalis pareiškė susidomėjimą, taip pat atsižvelgiant į šitų šalių svarbą šitų agentūrų darbe ir atsižvelgiant į tai, kad šitos trys šalis arba baigė e, dėrėtis, arba dėjoja derasi, arba pasirašė dokumentą dėl e, mobilumo bendradarbiavimo. Numatytos priemonės pagal šį projektą yra pradinės priemonės, jų tikslas yra pra, tiesiog paskatinti ESO darbą ir e, visų pirma, tai da, ekspertų darbas, ESO ir šių šalių atstovų ekspertų darbas, taip pat mokymai šiuose šalyse, susipažinimo vizitai e, viz, ekspertams iš šitų trijų šalių į valstybės narės, visai lėtėminių susitikimų susitikimų, seminarų, kurios organizuoja ESO ir Frontex įvairiomis temomis. Ir žinome, žinoma, mm, svarbios medžiagos vertimas, taip pat ESO reiškia, kad yra verčiam, bus verčiama 3 iš 14 mokymo modulių, kurie anksčiau vadinasi European Asylum Curriculum. Čia kalbam apie prieglapščio sritį, nes yra bendro mokymo sritis ir bus rengiamas sesijos dalyvaujant abiejų suinteresuotų šalių dalyviams taigi bus įmanoma mm, vykdyti mokytis, mokymus ir čia vadinasi mokytojas moko ir e, bus klaučiai bendradarbiavimas su šiomis šalimis. Taigi didelė dalis biudžeto e, bus skiriama išversti mokymą medžiagą į arabų kalbą ir taip pat juos įgyvendinti tiesiogiai, bet aišku, biudžetas yra skiriamas ir kelionių išlaidoms padengti, taip pat vertimui žodžių, vertimui raštų, dokumentų vertimui yra numatyta, kad susitikimo pradžia bus gegužės 13-14. Pra, vizitai jau buvo likti į, įvykdyti į Maroką ir Tunisą, kalbant apie dabartinę projekto etapą, dalyvauja komisija DEFCO, DG Home Affairs, taip pat dalyvauja ES delegacijos šitose šalyse taip pat yra nu, konsultuojamas su jungtinėmis tautomis. Mes siekime užtikrinti, kad viską, ką darome pagal šiuos projektus, mm, teiks ES pridėtinę vertę. Aišku, bus įtrauktas ir valstybės narės į šitą projekto vykdymą. Ir mes mm, galim pasakyti, kad daug valstybių narių jau pareiškė sustamėjimą dalyvauti projekte. Ačiū, ponė Kamilerį. Dabar e, ar kas norėtų pastabų dėl ESO biudžeto, ar kas nors norėtų ką nors papildyti? Jeigu ne, tai tuomet mes vieną kartą neatsiliekam, nors kartą atsiliekam nuo tvarkarščio, nuo darboturkės ir dabar jau kadencijos pabaigoje yra nedideli lūkesčiai, ir kitas darbo turkės punktas turėtų būti svarstamas 10.40. Kadangi mes turėsim išklausyti dar vieną svečią, tai aš dabar siūlyčiau skelbti trumpą pertrauką, pusvalandžio pertrauką. Ir mes tęstime darbą 10.40. Ačiū. Thank you.